Pirma, pasitarus su frakcijomis buvo nuspręsta pakeisti du darbo tvarkės punktus. Pirmas, dėl nestabilios situacijos Libijoje. Dabar reikėjo, e, buvo numatyta svarstyti šį punktą ketvirtadienį, bet buvo perkeltas į trečiadienį. Toliau dėl jungtinių tautų klausimas dabar bus, bus svarstomas ketvirtadienį vietoj trečiadienio. E, niekam neprieš.